nuobaudos. Taigi aš norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į tokius teisų pažeidimus, kad jaunoji karta gyvenanti prie ES rytinės sienos gal, būtų išgirsta. Dėkuoju, ponė Doyle.